Tai, aišku, turi didelės įtakos mūsų komiteto darbui. Taip pat esame numatę diskusiją apie paskutinę Kozako posėdžio rezultatus. Koordinatoriai mane, kad reikia nukelti šią diskusiją vėlesniam laikui, tai yra rimtas reikalas. Ir e, turėtų toje diskusijoje dalyvauti kiti E, parlamento atstovai, Kozakė tai yra vicepirmininkas Martinėsas. Todėl šį klausimą išbraukėme iš darbo tvarkėmės ir svarstysime šį klausimą kitą kartą. Darbo tvarkė jūs gavote 28 spalio, na, o su mano išsakytais pakeitimais e, tikriausiai galima pritarti šiai darbo tvarkiai. Jūsų tila reiškia pritarimą. Ponas Šastelis, pirmininkančios Belgijos atstovas, nusiuntė laišką pirmininkui Buzikui, apie tai koordinatoriai kalbėjo. Ten išdėstamos potencialios problemos dėl parlamento ir komisijos pagrindų sustarimo. Pirmininkančios Belgijos atstovas Šastelis teigia, kad institucinis balansas turi būti išsaugotas skrupulingai. ir e, santykiai neturėtų mm, sužlugti ar pablogėtų. Jeigu taip įvyktų, tai taryba pateiktų prašymą teisingumo teismui svarstyti iš klausimą. Tai yra prevencinė priemonė, aišku. Ir koordinatorių nuomonė šį reikalą reikėtų palikti ramybėje, o ats, a, sprendimas bus priimtas, kaip tam ateis laikas. Spalio 29 dieną taip pat įvyko delegacijos, kurioje dalyvavo, dalyvavo aš, ponia Gurmai ir kiti parlamento atstovai su Pietų Afrikos parlamento grupė. Jie norėjo padiskutuoti su mūsų mm, komitetu. Noriu padėkoti kolegams, kurie dalyvavo šiame posėdėje. Mm, delegacija buvo gana reprezentatyvi iš Pietų Afrikos dalyvavo 15 ar 16 parlamento narių. Jie yra e, Pietų Afrikos Respublikos parlamento konstitucinių reikalų komiteto nariai. Jie norėjo sužinoti, kaip mes e, kontroliuojame vykdomąją valdžią. Ir kaip reformuojama sutartis ir panašiai. Jiems tai buvo įdomu. Jie Pietų Afrikoje galioja e, konstitucija nuo 1996 metų, kuri kasmet yra e, galvojama reformuoti. Na ir jie, aišku, domėjosi tuo, kaip galima būtų mūsų nuomonę reformuoti jų konstituciją. Mes keitėmės informaciją. domėjomės e, teisinę konstitucinę sistemą, sistemą jau sąrangą, taip pat demokratinę priežiūrą. Diskusija buvo įdomi. Ir dalyviai koordinatoriai galėjo mums, aišku, taip pat išdėstyti nuomonę, kaip mums e, rengti sustikimus su kitų parlamentų atstovais. Mes esame linkę sakyti, kad tokius posėdžius galima rengti, jeigu tai nesikerta su mūsų komiteto darbu. Ir, e, na, tam tikrų mastų mes galime aptenkinti prašymus e, kitų parlamentų norėjams susitikti su mūsų parlamento atstovais. E, Pietų Afrikos atstovais susitikime dalyvavo 5 ir 6 mūsų parlamento nariai. Tarp pranešimų noriu paminėti, kad e, praėjusiame koordinatorių posėdėje buvo pasiektas kompromisas dėl pieno, pono Dafo pranešimo dėl rinkimų procedūros. Kaip žinote, tai vienas svarbiausių klausimų, kurį mums tenka spręsti. Ir ponas Dafas parengs naują pranešimą. Pranešimas iš tiesų jau parengtas, jis yra jau anglų kalba. Kai tik bus išverstas į kitas kalbas, jis aišku bus visiems pateiktas. Todėl šį klausimą nagrinėsime kit, per kitą posėdį 29-30 lapkričio. Ta, tas pats pasakytina apie kitą pono DAFO dokumentą, tai yra dėl, dokumentas dėl paskirtųjų komisarų klausimų taisyklių. Vėlgi ponas DAFas pateikė dokumentą, tačiau jis yra kol kas tik tai anglų kalba, bus e, padaryti e, vertimai ir jis bus aptelta, aptartas lapkričio 29-30 dienomis. Piliečių iniciatyva bus aptariama rytoj, todėl tai reiškia, kad galima perėti prie klausimo, kurį aš analizavau, tai yra kaip interpretuoti darbo tvarkos taisyklių 51 straipsnį. Viskas yra netaip paprasta, kaip gali iš karto pasirodyti. Aš parengiau darbo dokumentą, kuris jau šiandien išdalintas, tikiuosi jį paskaitėte. Ten išdėstomos techninės problemos dėl to, kaip interpretuoti darbo tvarkos taisyklės ir kalbam apie tai, ar reikia prisitaikyti prie naujo, naujo aplinkybių. Kol kas 55, 51 taisyklė buvo taikoma ribotais atvejais neper, neužeinant už pirmojo svarstymo ribų. Todėl patirties yra nedaug. Pirmininkų suėgos kolegos paprašė mūsų komiteto pateikti savo nuomonę. Pirmininkas Lėnė buvo paprašytas aplinkos saugos komiteto, taip pat ekonomikos ir pinigų reikalų komiteto nes e, išsiaiškinti šį klausimą, nes jiems kilo problemų interpretuojant taisyklės. Pateiksiu trumpą santrauką. Ponas Lainanas. Na, pirmą turbūt turėčiau pateikti tam tikras detalės. Kaip žinote, komitetai dirba kartu, rengdami teisės aktus pagal 49, 50 ir 51 taisyklių straipsnį. Pagal 49 taisyklę paskirimas pagrindinis komitetas, e, tačiau kiti komitetai gali teikti nuomonės. Nuomonė, nuomonių teikimo procedūra numatyta 49 taisyklėje taip pat. 51 taisyklėje sakoma, ką daryti, jeigu tam tikras pranešimas yra susijęs su kelių komiteto, darb, komiteto darbo sritimis. Gali būti dviguba atsakomybė, tai gali būti e, susijęs su visų pranešimu, jeigu sunku išskaidyti atskirų komitetų kompetencijas, arba e, šitą taisyklę gali būti taikoma tam tikroms pranešimo dalims. Pavyzdžiui, vieną dalį, dalį gali renkti vienas komitetas, o kitą dalį kitas ar keli kiti. Būtent tai pasidavėjimas darbas e, tarp įvairių komitetų pagal 50 taisyklę. Na ir aišku, gali būti tokiu būdu teikiami pakeitimai, gali prireikti taikinimo procedūros e, iš bendradarbiavant keliems komitetams. Penkiasdešimt pirmasis straipsnis sako, kad kai pagal 49 taisyklę numatyti komitetai, tai yra keli komitetai gali renkti pranešimą. Ir kai, kai vykdomos 49 ir 50 taisyklės, nes 50 taisyklė yra svarbi, nes čia numatytas kelių komitetų darbas, jeigu to prireiktų. Jeigu yra tik vienas komitetas, tai jis yra vadovaujantis komitetas. Taigi, kaip tenkinamos 49 ir 50 e, taisyklės sąlygos, pirmininkų suėga gali nuspre, nuspręsti, kad, kad galima taikyti bendrą kelių komiteto posėdžių ir balsavimo procedūrą. Todėl tuomet parengiamas bendras pranešimas, kurį analizuoja keli e, komitetai bendrame posėdėje, pirmininkaujant abiejų komi kelių komitetų pirmininkams. Gali būti skiriamas darbo grupės iš kelių komitetų parengti balsavimui. Taigi, kai taikomas 50-osios taisyklės sąlygos ir jeigu pirmininkų suėga mano, kad reikalas yra svarbus, kad būtų paprasčiau du ar daugiau komitetų susijungę, suformuodami praktiškai vieną komitetą. Ir tokiu būdu rengiamas pranešimas. E, panašiai įvyko dirbant su Stoholmo programa, taigi mes e, šį procesą esame išbandę. Tuomet rengiamas vienas pranešimas ir kartu teikiami pakeitimai. komitetų pirmininkų suiga iškėlė tris klausimus mums. Pirma, dėl 51 straipsnio procedūros. Ar jį taikoma pirmajame etape, tai yra per pirmąjį svarstymą, ar per vėlesnius, per vėlesnius etapus. Antra, ar su atsakingo komiteto statusu susijusios teisės, pavyzdžiui, teikti pakeitimus, ar siūlyti atmesti projekto plenarime posėdėje gali būti panaudotos tik tai tų kartu veikiančių komitetų. Ir trečias klausimas. Ar komitetai privalo kartu spręsti, kaip parlamentas turėtų naudoti savo teisėmis susijusiamis su deleguotais teisės aktais arba įgyvendinimo priemonėmis, kurios reikalauja, kad kad komitetas, e, tai yra parlamentas, e, atliktų tam tikrus veiksmus su patvirtintais ES teisės dokumentais. Ir čia, aišku, turi dalyvauti pagrindinis komitetas. Taigi, koks yra 51 taisyklės taikymo mastas? Toks yra klausimas. Kokia yra išvada? Mes turime nuspręsti Ar mes atsakysime į šios klausimus prašydami laišką, interpretuodami taisyklės ir tuo baigtume, ar kad būtų daugiau aiškumo, reikėtų pateikti pasiūlymą pakeisti darbo tvarkos taisyklės. Tokios yra mūsų galimybės. Ponas Lėni svarsto, kad būtų galima pasiūlyti papildomą protokolą, tačiau iš esmės tai būtų tas pats kaip darbo tvarkos taisyklių pakeitimas. Galėtume pasakyti, kad 51 taisyklė taikoma tik pirmojo svarstymo metu. Ir tam turime tris argumentus pateikti ponui Lėnė. Tik 51 straipsnėje kalbama apie bendrą komitetų darbą. kitais atvejais skiriama, kas yra pagrindinis komitetas ir komitetai, kurie teikia nuomonės. Apie tai kalbama įvairiose kitose straipsniuose 188, 120 ir taip toliau. Ir visada paminimas faktas, kad komisijos komunikatas turi būti pateiktas pagrindiniam komitetui bet ar to pakanka, kad galėtume pasakyti, kad 51 taisyklė yra ribota? Šie argumentai gana silpni, nes 51 taisyklė numato visiškai kitokį scenarijų. Ir reikia priimti sprendimą, kad būtų galima taikyti 51 taisyklę, tai yra, kad du komitetai veikia kaip vienas. Tačiau jeigu tai taikoma tik vienai, vienam procedūros etapui, tai kodėl ne kitam? kai diskutuojame apie tai, kokiam komitetui paskirti dokumentą, 51 taisyklė yra kaip ir išimtis. Ponas Lainenas taip pat teigia, kad 51 taisyklė yra išimtis ir neturėtų būti jos taikymas išplėstas visiems etapams. Aišku, kad tai yra išimtis, tačiau taisyklės, kurios traktuojamos kaip išimtis, turi būti interpretuojamas pagal raidę. Tai yra logiška. Ir jeigu mes sakome, sakytume, sakykime, kad dvi bendrovės nutarė statyti pastatą ir sudaro sutartį, kur pasakyta, kad A ir B bendrovės statys pastatą, tai A bendroviai būtų sunku pasakyti, kad, kad A bendrovė atsakinga iki 20 aukšto, o nuo 21 aukšto jau atsakinga bendrovė B. Jeigu tai yra bendra, bendras darbas, tai toks išskirtinis susitarimas taikomas visai procedūrai. Panašiai būtų ir su 51 taisykle. Kitas argumentas yra problemos susijusios su įgyvendinimu dviejų komitetų darbas gali būti sudėtingesnis, ypač praėjus pirmajam svarstymui, kai e, prasideda darybos, reikia laikytis terminų, tai gali būti sudėtinga. E, ko gero tai tiesa, nors patirties nelabai turime, bendradavimas pagal 51 taisyklę buvo taikomas tik tai tais reikalais, dėl kurių buvo sutrata pirmojų svarstymų. Man atrodo, kad dar reikia priimti sprendimus dėl Libe ir FEM komitetų bendro darbo. Tačiau toks argumentas būtų priimtinas, tai reikštų, kad reikėtų pakeisti darbo tvarkos taisyklės, o ne interpretuoti jas. Taigi, aš sakau, kad reikėtų sakyti, kad 51 taisyklė turėtų būti taikoma visai procedūrai, bet tai yra mano nuomonė. Ir jeigu kiltų praktinių sunkumų tolesnėse stadijose, tuomet galbūt reikėtų keisti darbo tarkos taisyklės. Mano nuomonė, e, ir aš turiu pasakyti, kad ilgai apie tai galvojau, nes esu linkęs dažnai ilgai pasvarstyti tokias teisinės interpretacijas. Taigi aš sakyčiau, kad paskaičius 49, 50 ir 51 taisyklės, aišku, kad parlamentas apleido kažkuria, kažkurį etapą. 51 straipsnį parengė tyrimų grupė, darbo grupė, kurią paskyrė komitetų pirmininkų sueiga. Ir jų protokoluose pabrėžta, kad gali būti neįmanoma atskirti dviejų komitetų, konkuruojančių dviejų komitetų kompetencijos ribas. Todėl kilus svarbesniam susidūrus su svarbesnių klausimų, du komitetai galėtų sutelkti savo darbą kartu. Tai tokia išvada padarė darbo grupė. Bet parlamentas priėmė sprendimą ir pamiršo, nurodyti, pabrėžti, kad tai turėtų būti tik tai e, susidūrus su svarbiais klausimais. Ir tarsi galima daryti prielaidą, kad tą pačią taisyklę reikia remtis taikant 50-51 darbo taisyklių straipsnį. Bet mums tai yra svarbiausia pirmininkų suigo. Ir čia turime e, apsvarstyti, analizuoti dvi tezės teisėkuros pasiūlymo dalis priskirtina vieno komiteto kompetencijai, o kita teisėkuros pasiūlymo dalis kitam. Ir tokiu atveju būtų labai sunku atskirti, padalinti darbą tarp dviejų komitetų. Komitetų pirmininkų suigoje šis klausimas buvo svarstomas siekiant pateikti darbo tvarkos taisyklių pakeitimą ir argumentuojant, kad kai kuriais atvejais neįmanoma nuspręsti, kuriam komitetui priskirti dokumentą, todėl tektų jos svarstymą, tektų abiems komitetams patikėti užduoti renkti teisėkuros pasiūlymą. Taip pat tais atvejais, kai teisėkuros pasiūlymas tik iš dalies priskirtinas dviems komitetams, tuomet jie abu turėtų svarstyti. Jie abu turėtų renkti tą pasiūlymą. Taigi, jeigu tik iš dalies e, dubliuojasi kompetencijos, nuomonę rengiantis komitetas, e, dirbdamas remiasi labai aiškiomis taisyklėmis. Tačiau kaip elgtis tuo atveju, kai visiškai neįmanoma, e, kai neįmanoma išsiaiškinti, atskirti, kuris komitetas turėtų imtis teisėkros pasiūlymo. Reikėtų peržiūrėti 51-ąją darbo tvarkos taisyklę. Darbo tvarkos taisyklių taisyklę. Ir nuspręsti, ką daryti, kai neįmanoma priskirti teisėkuros pasiūlymo vienam iš komitetų. Tikėtina, jog jog reikia įrašyti sąlygą, kad, kad tik tai labai, svarstant tik labai svarbius klausimus reikia pasitelkti tą taisyklę. Tačiau kitą vertus, kas yra labai svarbus klausimas, tai taip pat sunku apibriežti ir nuspręsti viskas lengviau, kai taisyklės jau įgyvendintos. Man atrodo, kad 91 darbo 191 ar 209 straipsnė kažkur yra nurodyta, jog pirmininkų suiga turi teisę nuspręsti, kad kuris nors vienas konkretus komitetas e, prisims visą atsakomybę už teisėkuros pasiūlymo rengimą ir kad tik tai vienas tas komitetas renks nuomonę. Egzistuoja vairiausių galimybių nagrinėti tokius atvejus. Ir iš tikrųjų čia yra įvairiausių pasiūlymų rinkinys. Aš tikiuosi, kad jūs perskaitėte šį dokumentą ir norėsite pakomentuoti. Pirmininkė, noriu padėkoti Jums už Jūsų išdėstytus, už Jūsų pateiktą išaiškinimą. Ir noriu pasiūlyti štai kokį sprendimą. Siūlau visiškai anuliuoti 51 taisyklę, paskelbti ją negaliojančią. Sprendimas, kad vieną e, pranešimą, vieną nuomonę renks du komitetai, iš esmės buvo silpnybės pozicijoje priimtas sprendimas. Pavyzdžiui, gyvendinant Stoholmo programą, paaiškėjo, kad parlamentui yra labai sudėtinga išvalgiai ir nuosekliai dirbti pasirinkus tokį metodą. Tačiau jeigu e, tokia galimybė išliks ir mums teks dirbti ir tokiamis sąlygomis, manau, kad ta taisyklė turėtų būti e, turėtų galioti viso teisėkuros proceso metu. Ir jeigu mes įsipareigojame, jeigu mes priskiriame konkretaus klausimo svarsmą dviems komitetams, tai tai turi ir įvykti. Mūsų susaisto toks sprendimas. Tie abu komitetai įsipareigoja taip dirbti. Ir visi pakeitimai turėtų būti teikiami abiejų komitetų drauge. Ir į jeigu kuris nors iš komitetų bandytų atsisakyti ar norėtų atsisakyti to pakto, tai na, jis neturėtų turėti tokios galimybės. Galiausiai tai dar kas svarbu. Visais atvejais reikėtų nepamiršti anks, anksčiau priimtų susijusių sprendimų. Tai yra, reikėtų pagrysti, visais atvejais reikėtų pagrysti sprendimą pasitelkti 51 taisyklę. Ta sprendimą turėtų priimti pirmininkų suiga. 51 straipsnį. Labai malonu, kad mano frakcijos pirmininkas ką tik tai įėjo, sako kalbėtojas. Bet aš noriu. Mm, aš nenoriu, kad pirmininkų sueigoje ateityje kiltų dar daugiau ginčių tarp komitetų, ypač atsižvelgiant, ypač, pavyzdžiui, dėl teisėkuros proceso. ja, im Interesse. Ich möchte mich erstmal zu der Frage äußern. Ačiū. Aš visų pirma norėčiau pakomentuoti štai kokį klausimą. Kokios formos turėtų būti pokyčiai? Siekiant teisinio aiškumo reikėtų pakeisti darbo tvarkos taisyklės, o ne kažkokias gairias. Nereikėtų padaryti kažkokios nuorodos į straipsnių ir viskas. Mhm Nereikia visko palikti pirmininkų sueigai. Aš visą laiką pasisakau už tai, kad darbo tvarkos taisyklėse būtų labai aiškios taisyklės, jas atitinkamai reikėtų pakoreguoti. Taip pat buvo pateiktas klausimas, ar tai turėtų galioti visai teisėjų kuros procedūrai, ar tik pirmajam svarstymui. Uh, Aš pasisakyčiau už tai, kad tai turėtų galioti visai teisėkuros procedūrai. Mane tikrai labai įtikino jūsų argumentai. Viskas antraip neturėtų prasmės. Teisėkuros procedūra susideda iš daugelio svarstymų, ne vien tik iš pirmos svarstymų. Pirmo svarstymo. Man atrodo, tikrai nereikėtų daryti skirtumą tarp pirmo svarstymo ir antro svarstymo. Buvo pateikta ir daugiau klausimų. Antras, trečias klausimai. Aš nenorėčiau jų komentuoti, nes nesu pakankamai su tokiais klausimais susipažinusi. Tiesiog norėčiau paprašyti štai ko. Jeigu mes atitinkamai keistumėme darbo tvarkos taisyklės, tai reikėtų palikti netokį didelį vaidmenį pirmininkų saigai. Aš naujokė parlamente, bet man susidaro toks įspūdis, kad pirmininkų saigoje. Yeah E, svariausią žodį turi stambiausi, svarbiausi komitetai. Na, o tie parlamentarai, kurie nedalyvauja suigoje, nelabai supranta, kaip yra pasiekiami pirmininkų suigos rezultatai. Ačiū. Vedo altri. Sì, si, prego, Guerrero. Gracias, señor presidente. Manau, kad kiti kolegos, matau, kad kiti kolegos irgi prašo žodžio. Ačiū, pirmininkė. Mes išgirdome puikią paskaitą apie Italijos įstatymus ir jų aiškinimą. Bet manau, kad išlieka dar viena problema – kurią reikės spręsti. Mes sutarėme, kad, kad dėl pirmojo svarstymo etapo problemų mums neiškyla, kad abu komitetai dalyvauja. Tačiau visi sutarėme, kad problemų iškyla perėjus į antrąjį svarstymo etapą. Tuo atveju, jei antrasis svarstymo etapas vyksta, nes, kaip pirmininkas minėjo, iki šiol viskas vyko sklandžiai, paprastai pavykdavo sutarti per pirmąjį svarstymą. Tačiau tuo atveju, jei prireiktų antrojo svarstymo etapo, tuomet reikia spręsti su procedūra susijusius klausimus, pavyzdžiui, terminai, taip pat kok, per kiek laiko reikia pasiekti susitarimo ir taip toliau. nesprendžiama, ar abu komitetai turėtų dalyvauti galutinėme teisėkuros proceso etape. Mes sutarėme, kad iš esmės yra viena teisėkuros procedūra ir kai priimamas galutinis sprendimas, jis yra galutinis ir todėl reikia užtikrinti, kad, kad, komitetų, kad komitetai ir toliau bendradarbiautų, kad tai staiga nenutrūktų. Manau, kad reikia apie tai pamastyti. reikia pagalvoti apie galimybę numatyti nuostatas, kurios leistų spręsti problemas, jeigu jos iškiltų per antrąjį svarstymo etapą, jeigu toks etapas būtų reikalingas. Reikia numatyti kažkokią papildomą taisyklę kad e, pirmininkų sueigai neteks kiekvieną kartą priminėti sprendimo. Reikia numatyti kažkokią procedūrą, kurią tiesiog uh, būtų galima pritaikyti. Tarkim, e, galbūt per trumpesnius laikotarpius reikėtų viską parengti. E, Daugiau niekas neprašo žodžio, sako pirmininkas. Ir dabar parengsiu pranešimą, atsižvelgęs į jūsų pastebėjimus ir siūlysiu ten keisti darbo tvarkos taisyklės, o ne tik tai remtis jų kitokiu aiškinimu. Taigi dabartinė tvarka, dabartinė procedūra turėtų būti taikoma visiems svarstymo etapams, ne tik pirmajam svarstymo etapui. Mes ypač na, daug dėmesio skiriam pirmajam svarstymo etapui O kalbant apie galimą trečiąjį svarsimo etapą, tai reiktų supaprastinti visus reikalavimus dėl terminų, per kiek laiko reikia viską e, parengti. O man svarbiausia atrodo štai koks dalykas. Kalbame apie temas, klausimus, kurie yra ypač svarbus ir tuomet pasitelkėme 51 darbo tvarkos taisyklių straipsnį. Bet Mm, taip pat mes numatome, kad jeigu, kom, jeigu kažkoks tai pasiūlymas priskirtas dviejų komitetų kompetencijai, tai per visą to teisėkos, pas, teisėkos pasiūlymo svarsimo etapą jie turi dirbti drauge. Taigi apie tai ir kalbėsiu savo pranešime. Aš tikiuosi parengti iki sausio mėnesio, lauksiu jūsų pasiūlymų. Manau, kad tai toks darbo tvarkos taisyklių pakeitimas bus tikrai nelabai ne, ne reikšmingas. Periname prie kito mūsų darbo tvarkės punkto. Paskutinės vadovų tarybos išvadų. Ponas Dafas pageidavo, kad mes svarstume ne visas išvadas, o tik tas, uh, kurios yra susijusios su konstituciniu aspektu ir ekonominė valdysena. Nes nežinau, kaip geriausiai būtų pristatyti šią temą. Tikriausiai paprasčiausia, protingiausia būtų perskaityti tas išvadas. Ar jūs jau esate susipažinę su oficialiu išvadų dokumentu? Jei taip, Tuomet galime pradėti tų išvadų svarstymą, išvadų, su kuriamis, su kuriamis esame esate susipažinę. Ponas Daf pagaidavo, kad šis klausimas būtų traktas ir būtų, kad tai galbūt žodį suteikiu iš karto jam. Pirmininkė, noriu padėkoti už tai, kad sutikote surenkti pirmąjį keitimas nuomonėmis šiuo klausimu, nes tai yra neįsivaizduojamos svarbos klausimas, ypač mūsų komitetui, bei taip pat visam parlamentui. Taigi, sutartimi numatyti pokyčiai įsigalioja. Mano galva tai yra geras dalykas. Mes turime apsvarstyti, kaip mes reaguosime į šias vadovų tarybos išvadas. Atrodo, kad juose siūloma pakeisti 120, antro straipsnio antrą punktą, sutarties 22 straipsnio antrą punktą. Ir pakeisti straipsnio prasme. Šiuo straipsniu laikinasis kovos su krize priemonės siūloma keisti nuolatinėmis. iškilus e, esminėms, esant esminėms struktūrinėms netitikimams eurozonoje, kuriuos galima įvertinti kaip išim, nepaprastus išimtinius tuos tais atvejais, kai konkreti valstybė nebekontroliuoja situacijos savo šalyje. Ir jeigu Ir jeigu tas netitikimas, nukrypimas, kalbame apie. Jeigu tie netitikimai mm, tampa reguliarūs, tai, tai atsiranda tokia galimybė. Pirmas klausimas, kurį turi sam, užduoti, kaip tai suderinti su 125 straipsniu, kurį kurio vadovai nusprendė nekeisti. Tai yra e, nuostata dėl išpirkimo. Turime savęs klausti štai ko. Ar tas reikalavimas reikalavimas paspartinta tvarka peržiūrėti, pakeisti sutartis, uh, sutartį, ar, ar tas prašymas mums yra priimtinas. Galima būtų teikti, jog jei kompetencijų perkelimo tikslas yra įveikti valstybės patiriamą nesugebėjimą kontroliuoti valstybės savo įsiskolinimo, kai, tais atvejais, kai valstybė nebegali kontroliuoti savo įsiskolinimo ir, ir tai sukelia tokius e, mm, esminius, tokius gilius pokyčius, kad reikalinga uh, kompetencijų perdavimas gal tuomet galime pasitelkti 48 straipsnio šeštąją dalį, tai yra e, pasitelkti su, supaprastintą sutarčių peržiūros ir kitimo procedūrą, bet tai negali būti primtina. Mes turėtumėme palaukti ir, ir išsiaiškinti, ką konkrečiai vadovų taryba siūlo, kad suformuluotumėme savo nuomonę tuo klausimu. man kritoje taip pat ir štai kas. Buvo nuspręsta, kad Maastrichto sutartimi numatytų e, mechanizmų tvarkyti ekonominę ir pinigų sąjungą nepakanka, ypač, pavyzdžiui, kalbant apie tarptautinės tarptautinių rinkų elgesį. Galbūt mums reiktų mąstyti apie tinkamą e, ekonominį valdymą, kuriuo užsijimtų federalinės struktūros sąjunga. Tai iš tikrųjų, ar reikia dabar šį žing, žengti šį žingsnį? Mes kaip parlamentas tikriausiai protingai pasiel, ir komisija protingai pasielgtume, jei tuo pat metu parengtume susitarimą dėl šio, dėl šio iš pažiūros paprasto sutarčių keitimo jeigu susijėtume tai su ilgalaikiu įsipareigojimu žengti visus kitus reikalingus kokybinius žingsnius, kurie, kurių reikalauja dabartinės krizės mastai. Manau, jog jei Europos vadovų taryba uh, siekia vien tik tai centralizuoti nacionalinių ekonomikų valdymą, tačiau nesugeba užtikrinti bendros federalinės politikos vykdymo. Tai ji daro didelę klaidą. Iš dalies dėl to, kad sustiprintas koordinavimas nepasiteisins ateityje ir neduos rezultatų, kaip kad ir nedavė praeityje. Ir taip pat dėl to, kad jis e, demokratiškai, demokratiškai yra laikomas nepriimtinu. Demokra, savo demokratiškumo e, aspektus laikomas nepriimtinu. Ir tikriausiai visi sutarėme, kad uh, turime eiti priekin ir stiprinti ES ekonominę valdyseną. Turime imtis priemonių, kad užtikrintumėme ES institucijų didesnį visuotinį legitimumą, ypač Europos parlamento Jūs žinote, aš esu, pateik, kaip žinote, esu pateikęs pasiūlymų dėl Europos parlamento rinkimų e, įstatymo ir mano savo pasiūlymėse siūlau keisti Lisabonos sutartį. Ir atsakydami Europos vadovų tarybai į jos prašymą, siūlyčiau savo, mūsų atsakymą mes galėtumėme taip pat užsiminti apie mūsų siekį ir norą užtikrinti, užtikrinti didesnį parlamento legitimumą. Jeigu mes jau rengėmės Europos mokesčių mokėtojams primesti sustiprintą Europos ekonominio valdymo sistemą, Tai yra kalbame apie ekonominės pagalbės, pagalbos priemonę tuo atveju, kai valstybės susiduria su dideliais savo viešųjų finansų sunkumais. Taigi manau, kad šiuos klausimus mūsų komitetas turi labai išsamei išnagrinėti, išanalizuoti. Mes uh, turime e, išklausyti komisijos atstovų pasisakymo, taip pat tarybos pirmininko pono Van Rompojaus, kad jis, jis turi paaiškinti, ką tiksliai jis turi omeny. Ir paaiškinti, ką jie rekomenduoja parlamentą. Ir mes tuomet turėsime parlamento plenarinėme posėdėje paaiškinti, ką rekomenduojame jam. Roy Mendes. Ačiū pirmininkė. Tose diskusijose, kurios vyko apie konstitucinę sutartį, buvo kalbėta apie tai, kad reikia kurti darbo grupę tam, kad būtų galima aptarti tai, kokių pokyčių sutartyje reikėtų ekonominėje srityje. Man atrodo, kad vienintelė reforma, už kurią mes pasisakėme, buvo tokia. ES turėtų koordinuoti valstybių narių ekonominę politiką. IDC ir vyriausybės turėtų koordinuoti politiką, europiniu pagrindu. Tai buvo tam tikras niuansas, tačiau tai buvo geras niuansas. Mano kolega Daf ką tik pradėjo diskusijas ir aš galiu pasakyti, kad anomet nebuvo tokios politinės valios. Tuomet įvyko ekonominė ir finansinė krizė, jis sukrėtė Europą. Na ir taip, iš tikrųjų, visi reiškiniai pastarojame metu labai paspartėjo. Aš manau, kad reikėtų peržiūrėti Europos priežiūros institucijų, bankų institucijų, draudimo institucijų uh, reglamentus. Man atrodo, kad iš tikrųjų įvyko labai daug esminių pokyčių ES. Praeitie nebuvo politinės valios. Na, o dabar tiesiog e, atsirado didžiulis poreikis pokyčiams. Paaiškėjo, kad šių dienų pasaulyje nepakanka mastrišto nuostatų. Uh, Pirmininkė, pasaulis taip pasikeitė per pastaruosius 20 metų, tokia yra realybė, tokia yra dabartinė situacija. Pažvelkime, kaip sparčiai besivystosi tokio, tokios šalis kaip Kinija. Ir tai taip pat turi daug pokyčių. Kinija prieš 20 metų nebuvo svarbi pasaulinė žaidėja, tai taip pat gali turėti įtakos. Aš kalbėjau apie poveikį teisės aktų teisės aktams, bet taip pat reikia pakalbėti ir apie pokyčius sutartyje. Man atrodo, kad dabartinė situacija yra štai kokia. Kaip aš suprantu Europos vadovų tarybos išvadas, tai ten parašyta, kad pirmininkui Van Rompui buvo suteiktas mandatas išanalizuoti, ką galima padaryti. Reikėtų atlikti išsame analizę, tačiau išvadose yra tik viena vienintelė nuoroda šiuo klausimu. O būtent ten kalbam apie tai, kad reikėtų teisinių požiūrių kažkaip tai įteisinti išpirkimo arba išgelbėjimo sistemą. Konstitucinis teismas galėtų sakyti, kad 122 straipsnis nėra pakankamas teisinis pagrindas tokiam nuolatiniam mechanizmui sukurti. Aš tai suprantu, aš manau, kad problemą reikia spręsti iš esmės, bet aš nemanau, kad e, taip veikdami mes išspręstumėm dabartinę situaciją. Mes kalbame tik apie tam tikrą situacijos dalį. Ponas Van Rompoj sakė, kad mes e, tarsi plaukiame jūroje ir mums e, reikia gelbėjimo valčių, bet tai yra tik gelbėjimo valtis, tai nėra didelis laivas, kuris mus iš tikrųjų išgelbės. Pagalvokime, kaip pono Van Rompo žodžius galima perkelti ir į kitas rytis. Man atrodo, kad mums reikėtų aptarti galimybės e, teikti ambicingesnius pasiūlymus. Aš turiu menį sankcijas kurios būtų taikomas tokiu atveju, jeigu valstybės narės nepaisytų deficito taisyklių, deficito ribų. Valstybės narės galbūt turėtų pristatyti nacionalinių biudžetų projektus prieš jos aptariant nacionaliniuose parlamentuose, galbūt Europinės institucijos visų pirma turėtų vertinti biudžetus, ar jie atitinka taisyklės. Galbūt reikėtų pateikti pasiūlymus būtent dėl šių klausimų. Uh, Man atrodo, kad sutarties reformoje mes tarsi sustelkėme dėmesį vieną vienintelį dalyką ir visą kitą paliekame nuo šalyje. Jeigu taip iš tikrųjų ir yra, tai man tai kelia susirūpinimą. Ta išpirkimo arba išgelbėjimo sistema yra gera, tačiau ji apima tik keletą dalykų. Ten nekalbama apie prievalę imtis esminių pokyčių. Mastrišto startis buvo taikoma tiek daug metų. Ir aš manau, kad dabar atėjo laikas pokyčiams. Reikėtų pagalvoti, kaip Europa galėtų sustiprėti ekonomiškai. Aš nežinau, ar tam reikia ekonominio valdymo ar dar kažko. Reikėtų pagalvoti, kaip Europa galėtų tapti stipresnė. Mes kalbame apie tam tikrą ribotą peržiūros e, procesą, ne apie esminę. Perskaičius tarybos išvadą, man susidarė toks įspūdis, kad reikėtų didelio paketo. Galbūt reikėtų kalbėti ir apie Kroatiją plėtrą. Išvadose buvo paminėti 2013 metai ir taip pat buvo sakyta, kad dar liko labai daug laiko. Aš manau, kad mes šiame komitete ir apskritai parlamente turėtumėm elgtis labai atsargiai, turėtumėm nepamiršti savo politinio vaidmens. Galbūt taip ši reforma yra būtina teisinė prasme, bet man atrodo, kad tokios reformos nepakanka. Man atrodo, kad tokia reforma nėra visapusiška. Reikėtų platesnių pasiūlymų, kurių turinys būtų svaresnis. Man atrodo, kad Europos parlamentas tikrai būtų labai laimingas, galėdamas bendradarbiauti su kitais atsakingais asmenimis. Man atrodo, kad gal, reikėtų pagalvoti ir apie konvento sušaukimą. Neįmanoma išspręsti visų ekonominio valdymo klausimų be konvento. Aš tiesiog nelabai įsivaizduoju, kaip tai galėtų įvykti. Aš jau sakiau, kad jeigu atliekama tam tikra specifinė reforma, tai konvento nereikia sušaukti, tačiau dabartinė padėtis yra kitokia. Perskaitykite Europos vadovų tarybos išvadas. Man susidaro toks įspūdis, kad mums reikia esminės reformos ir manau, kad e, vadovų taryba taip pat taip apie tą turėtų pagalvoti, turėtų apsvarstyti 122 straipsnį ir pagalvoti, kad galbūt reikėtų iš esmės aptarti Europos ekonominį valdymą. Mes turėtume prisimti savo vaidmenį, mes turėtumėm suteikti pagreitį, pagreitį šiam procesui. Mes turėtumėm e, aiškiai pasakyti, ko mes siekiame ir stebėti, kas įvyks per pastaruosius ateinančius mėnesius pirmininkui Van Rompui buvo suteiktas mandatas ir dalis to mandato apima ir dialogas su valstybėmis narėmis, bet aš manau, kad reikia kalbėti ir apie dialogą su institucijomis, apie būsimų reformų turinį. Pirmininkė, mes turėtumėm kreiptis ir į pirmininką Buzek. Turėtumėm užtikrinti, kad jis tarybai paaiškins, kokie yra mūsų tikslai, kokie yra dabartiniai Europos poreikiai. Labai ačiū, kad iškelėte šį klausimą, nes jis iš, yra, iš ties labai svarbus. Ačiū už Jūsų pasisakymą, ponas Verhofstadt. qui est normalement traité dans la commission économique où euh, il va y avoir pas Na, paprastai tokie klausimai yra svarstomi ekon komitete. Man atrodo, kad kokie šeši pranešėjai svarstys šį klausimą. Ką mes turėtumėm pasakyti pirmiausia? Man atrodo, kad tarybos išvados yra kiek per švelnios. Pernelik sušvelnintos. Pernelik sušvelnintos. Panas Trišė, kaip žinia, yra Europos centrinio banko pirmininkas. Na, o penktadienį, prabėgų savaitį po vadovų tarybos, spaudai jis pareiškė štai ką. Jis dar kartą išsakė savo būkštavimus dėl patvirtinto paketo. Jis tiesiog pasakė, kad to nepakanka. Apie tai kalbėjo ir ponas Mendes Davygos. Taip, iš tikrųjų to nepakanka. Mums reikėtų tokio, mechan... tokio mechanizmo arba mechanizmų, kuris arba kurie būtų žymiai labiau įtikinantis. reikėtų eiti žymiai toliau negu kad tos priemonės, kurios buvo patvirtintos vadovų tarybos. Panas Trišė išreiškė kritikos ir dėl tų mechanizmų bei tų mechanizmų turinio. Iš tikrųjų, tie mechanizmai neišspręs problemos kaip po tokios, nes e, tik taryba gali nuspręsti, kad bus tie mechanizmai taikomi. Mes kalbame apie straipsnius 122, 126. Tai yra straipsniai susijęs su e-, ekonominių veiksmų koordinavimu bei e, stabilumo politika. Na ir abiejais atvejais, abiejų straipsnių atvejais būtent e, taryba turi paskatinti, turi primti sprendimą dėl mechanizmų naudojimo. Rugsėjo pabaigoje būtent tai buvo pasiūlyta. Man atrodo, kad neįmanoma pakeisti ES sutarties būtent vadovų tarybos išvadomis. Labai svarbu, kad būtų aišku, kokios problemos egzistuoja prieš pradedant taikyti mechanizmus. Turėtų būti priimami kvalifikuota balsų dauguma. Jeigu susiformuoja blokuojanti balsų dauguma, tai nieko ir nevyks. Mes jau pastebėjome, kad tarkim Vokietija ar Prancūzija nenorėjo, kad būtų taikomas stabilumo ir augimo paktas. Ir kadangi jos nenorėjo, tai taisyklės ir nebuvo taikomos. Būtent taip ir atsisiko, atsitiko 2005 metais. Na, tam tikrą prasme šis paketas yra ir pažangus tačiau esminė problema išlieka neišspręsta. pasiūlytas mechanizmas yra semi automatinis arba pusiau automatinis, taryba vis tiek turės priimti sprendimą. Ir reikės vadovauti sutartie 122 arba 128 straipsnių. Taip pat yra ir dar viena problema. Ji yra susijusi su sutarties pokyčiai, su galimybė pakeisti 122 straipsnį tam, kad būtų galima e, taikyti nuolatinius mechanizmus, nuolatinį mechanizmą, finansų stabilumo mechanizmą. Kaip žinia, kol kas pasitikėjimas rinkomis dar negryžo. Mes žinome, kad e, Graikijos, o taip pat ir Portugalijos obligacijos, jų vertė krenta 15 procentinių punktų. Tas pats pasakytina ir apie Airiją, Portugaliją. Tai tiesiog rodo, kad uh, Mūsų vykstanti diskusija vyksta nestabilioje ekonominėje situacijoje. Gali būti taip, kad tarkim gruodėje bus paprašyta taikyti sutarties 48 straipsnio 6 dalį. Ten kalbama apie supaprastintą sutarties peržiūrimo procedūrą. Ką tada reikės daryti mums? Mes turėsime pareikšti savo nuomonę, jeigu mūsų to oficialiai bus paprašyta. Jeigu mes nepateiksime savo nuomonę, sutarties nebus galima pakeisti. Uh, kaip matome, vis tiek keičiant sutartį ir mums tektų kažkoks vaidmuo. Nuo ko viskas priklausys? Man atrodo, kad reikia įvertinti turimas galimybės. Šiandien mes dar negalime visko nuspręsti. Mums kol kas nepateiktas naujas alternatyvus tekstas, kaip galėtų atrodyti 122 straipsnis. Mes dar nežinome, kokio masto bus tie pokyčiai, kol kas mes nieko negalime padaryti. Ir taip pat mes turime palaukti ekon komiteto nuomonės. Gali būti taip, kad būtent tas komitetas mums pasiūlys visai kitokius sutarties pokyčius. Aš anksčiau kalbėjau apie mechanizmą, kuris taikomas pagal 122 ir 126 straipsnį, tai tai tiesiog yra mums kliūtis. Aš jau kaip sakiau, problema išlieka. Iš tikrųjų, taryba turės priimti politinį sprendimą prieš mechanizmo taikymą. Na, o rinkai reikėtų tokio mechanizmo, kuris automatiškai pradėtų veikti. Taigi mūsų tikslas galėtų būti toks reikėtų siekti tokio mechanizmo bendryjų lygmenių, o tam reikėtų pakeisti sutartį, reikėtų pakeisti 121, 22 arba 126 straipsnį. Mes kalbame ir apie valiutų politiką, eurą. Ir tikrai turėtumėm pagal, palaukti, ką pasakys ekon komitetas. Jie ko gero irgi sakys, kad mes turėtumėm būti ambicingesni negu tarybos pasiūlymas. Arba mes turėtumėm veikti dabartiniu pagrindu. Bet kokiu atveju mes turime palaukti, kol pati taryba pateiks pasiūlymą. Tada bus aiškiau, kokius konkrečius uh, pakeitimus taryba siūlo 122 straipsnių, tada bus aiškiau, ar mes tam galime pritarti ar ne. Pirmininkė, mes negalime taikstyti su tuo, kad e, kiti, pažiūrėjau, taryba parlamentui sakytų, kad mes niekada negalime, negalėsime pritarti tokiems pakeitimams, mes galime pakeisti tik vieną straipsnį, nes tai yra reikalinga tam, kad būtų galima taikyti mechanizmą. Jeigu yra noras pakeisti 122 straipsnį, tai galima pasinaudoti argumentais, kurie iškeliami, kai reikia pakeisti kitus straipsnius. Tarybos argumentus parlamentas kažkokia kita proga galėtų panaudoti, norėdamas pasiekti kažkokią kitą straipsnį. Bet kaip jau sakiau, visų pirma, mes turėtumėm palaukti tarybos pasiūlymo dėl pakeitimų 122 straipsniui, turėtumėm palaukti, ką pasakys Ekon komiteto ekspertai. Būtent dėl to mechanizmo, kurį siūlo taryba. Ačiū. Ačiū, ponai Ferhofštet. Ponas Guatieri. Ačiū. Aš taip pat manau, kad atsidūrėme labai svarbiame proceso etape, kur parlamentas gali nuvaidinti aktyvų vaidmenį ir nulemti strategiją, aiškius tikslus. Žinoma, kalbant apie detalės, tai dėl jų turime sulaukti pasiūlymo, kaip sakė ponas Ferhofštatas, tačiau galime pasirenkti, nes pasiūlymas pakeisti 122 straipsnį e, sukelia tam tikrus intuityvius jausmus, e, kai buvo sakoma, kad bandoma padaryti kaip galima mažesnę reformą, kuri leistų krizės valdymo mechanizmui veikti ir išvengti bet kokių kitų problemų, kurios pareikalavo pasinaudoti 122 straipsnio antrąją dalimi pastaraisiais mėnesiais. Manau, kad kai kurie kolegos sako, kad einame neteisingų kelių. Yra problemų, kurias jau esame aptarę ne vieną kartą. Yra tam tikra mąstymo mokykla, kuri sako, kad reikia kurti mechanizmus, kurie apeitų bendrijos metodą. tai nėra įtikinantis kelias. Klausimas yra, koks yra veiksmingiausias būdas ir strategija. Manau, kad mes galėtume surenkti bendrą diskusiją su kolegomis iš ekonomikos komiteto ir aptarti kartu būtent konstitucinius ir ekonominius 122 ir 126, 126 straipsnių konstitucinius aspektus. Taigi, sakant trumpai, ko galime tikėtis gauti realistiškai. Tai, kas būtų realu, bet e, siektų pakankamai toli, jeigu pritartume tokiam mechanizmui. Taip pat turime numatyti tam tikrą esminę gražą, naudą mums. Turime realiai suvokti, ką galime iš to gauti. Turime numatyti tam, tikras, tam tikrus aspektus, kurie galbūt jau buvo aptarti. Grįžtant prie to, ką sakė Andrew Duffas, tai aš galiu pasakyti, kad suprantu, kiek svarbus yra demokratinis legitimumas, tačiau galbūt reikėtų laikytis, na, kalbėti apie ekonominį valdymą ir čia yra svarbių klausimų. Vienas svarbiausių klausimų yra, koks yra parlamento vaidmuo paleidžiant krizių valdymo mechanizmą. Žinoma, galima keisti ir kitus straipsnius, tačiau galima įvairiai žiūrėti į 122 straipsnio keitimą. Yra ir kitų klausimus, kurios, kurios, kurios iškėlė ponas Rauštatas dėl ambicingų reformų paketo. Tuomet geriausias mechanizmas būtų konventas E, kitose formuose taip pat aptarinėjami kiti klausimai. Taryboje vyksta trialogas, kuriame parlamento pozicija yra ta, kad 2011 metų biudžetas turi būti susijęs su struktūriniais reikalais, tai yra nuosavais ištekliais. Taigi aš manau, kad mums reikia komitete padiskutuoti kartu su ekonomikos komitetu ir aišku įtraukti visas politinės frakcijas, nes tai yra politinis klausimas ir taip pasirenkti daryboms, kurias teks e, vesti, kad būtų galima pasiekti kažkokio protingo rezultato. Ačiū. Pone Tain. Ačiū. Man atrodo, kad taryba priemė labai pragmatinį sprendimą. Uh, Gali būti taip, kad, kaip kad sakė kolegi, kolegos, iš tikrųjų reikia labiau esminio sprendimo, reikia uh, drastiškiau keisti sutartį. Tai reiškia, kad turėtų vykti referendumai kai kuriuose šalise. Na ir tikrai neįmanoma, kad viskas įvyktų iki 2013 metų, anksčiau negu kad 2013 metais. Visų pirma, reikėtų apsispręsti, ar tikrai reikia kažkokio gelbėjimo mechanizmo, kurį būtų galima taikyti šiek tiek pateik, pakeitus uh, sutartį tas išpirkimo mechanizmas yra susijęs ir su papildoma našta E, Vokietijos mokesčių mokėtojams. Man atrodo, kad tai prieštarauja konstitucijai. Vokietijos konstitucinis teismas negalėtų pritarti tokiam ilgalaikį sprendimui. Tai yra ir taip aišku, tam, kad tą suprastum, nereikia būti konstitucinės teisės ekspertų. Galima pagalvoti, kas geriau, ar žvirblis rankoje, ar erelis danguje. Iki 2013 metų Mes galime vadovautis komisijos pasiūlymu, viską reikia išanalizuoti. Iki 2013 metų nebus įmanoma rasti kito sprendimo, reikės su juo kažkaip tai gyventi. Kol kas dar nėra susitarimo dėl esminio sprendimo. Uh, Tokio e, sutarimo nebuvo anksčiau, jo nėra ypač dabar, krizės metais, taigi iki 2013 tikrai nepavyks pasistumėti prieki. Ačiū. Honorevole Brons. Ponas Bronsas. Ačiū pirmininkė. Sunku kartais pasirenkti diskusijai, kai vyksta darbo trakės pakeitimai, tačiau dabar atrodo, kad pasiūlymas pakeisti 122 straipsnį E, koordinuojant biudžeto ir ekonominę politiką, e, paveiks tik tai eurozonos šalis. Tačiau tokie pakeitimai įsibėgėja ir veik, vyksta patys savaime. Ir įdomu, ar šio komiteto nariai numatė, kad šis ekonominis valdymas e, iš tiesų bus išplėstas ir bus taikomas ne eurozonos šalims, taikant prielaidą, kad visos šalis galų gale bus eurozonos narės. Jeigu būtų išplėstas šis mechanizmas ir ne eurozonos šalims, tai tuomet tai e, būtų perkeltas ekonominis suverenitetas ir dėl to turėtų įvykti Junktinės karalystės referendumas. Na, aišku, tai yra Junktinės karalystės reikalas, o ne šio komiteto reikalas. Ačiū. Honorevole Moreira. Ponas Moreira. Ačiū, pirmininkė. Turime skirti du dalykus. Visų pirma, kokiu priemoniu turi imtis ES, kad išspręstų biudžetų problemas ir kokiu reikia pokyčių kad būtų galima susidoroti su klitimis pakeliui į politinės reformos vykdymą. Ne viskas yra mūsų kompetencijos ribose. Savo išvadose taryba sako, kad reikia pakeisti 122 Lisbonos starties straipsnį. Taip mano taryba tam, kad būtų sukurtas konstitucinis pagrindas tam krizių mechanizmui. Vokietijai kyla ypač daug nerimo, nes jie mano, kad Vokietijos konstitucinės teismas galėtų suabejoti šiuo mechanizmu. To bijosi vokiečiai. Aš manau, kad mes turime pasipriešinti e, šiai Vokietijos baimiai, parlamentas turėtų pasipriešinti ir numatyti galimybę reformuoti sutartį tam, kad būtų e, numaldyta ta Vokietijos baimė, įskaitant ir daugelį mūsų, kurie yra Europos federalistai ir mano, kad toks sutarties pakeitimas nebūtų pakankamas nes tai nepadėtų integruoti ekonomikos valdymą, tai nepadėtų mums išplėsti bendrijos metodą ar komisijos galės šioje srityje. Tačiau yra didelė spraga tarp to, ką mes įsivaizduojame esant idealią situaciją ir to, kas yra įmanoma. Idealas ir galimybės yra du skirtingi dalykai. Mums reikia sukurti būtinas sąlygas, būtiną politinę atmosferą, kuri padėtų pakeisti sutartį. Tai yra iš ankstinė sąlyga. Įsigaliojus Lisabono sutarčiai, manau, yra tam tikras konstitucinis nuovargis. Tai reiškia, kad Europos viešoji nuomonė nėra pasirengusi iš naujo pradėti tą konstitucinį procesą. Visuomenė nėra pasirengusi ir manau, kad nebūtų pragmatiška ir praktiškai įmanoma manyti, kad šalių grupė, pradedant Junktinę karalystę, būtų pasirengusios patvirtinti sutartį, kuri numatytų didesnį integraciją, didesnės komisijos galės ir daugiau didesnių galių perkelimą iš valstybių narių į ES. Su to nesutiks nei Junktinė karalystė, nei kai kitos, kurios kitos valstybės narės. Tai būtų neproduktyvu siekti e, tokių ambicingų reformų peržiūrint suts. Žinome, kad kalbame apie labai nedidelę gravybę, kad tai pasiektų sėkmės. Tai yra 90 procento galbūt. Dėl to tokia, na, jūs žinote, kokia yra mano nuomonė, asmeninė nuomonė, aš esu už integruotą Europą, tačiau tai netrukdo man būti pragmatiškai nusiteikusiam. Nebent sutarties pakeitimas būtų visiškai būtinas, o tam reikėtų konsensuso reformuojant sutartį. Tačiau jeigu mums e, to mm, nerealu pasiekti, tai nereikėtų kurti nereikalingų iliuzijų. Ačiū, ponia Morera, sako pirmininkas. Ačiū, ponia pirmininkė. Žinau, kad daug kas nori kalbėti dar, todėl kalbės labai trumpai. Noriu grįžti prie tarybos sprendimo pragmatiškosios praktinės pusės. Tarybai atrodo, kad jie privalo pateikti tam tikrą konkretų atsakymą iki tam tikros datos, tik iki 2013 metų, kai dabartinis mechanizmas nustos galioti. Taigi turint galvoje šią, šią, šį terminą ir konstitucinio teismo sprendimo pasakmes taryba turėjo žengsni, žengti pragmatišką žingsnį ir reaguoti, kažkaip reaguoti. Kaip sakė kai kurie kolegos, nemanau, kad būtų realu tikėtis kokiu nors sudarties pakeitimų Taip mes negalėtume e, to padaryti iki 13 metų vidurio. Todėl realiausia apsiriboti tam tikrų ribotų e, sutarties pakeitimų, atsižvelgiant į turimą trumpą laiką. Manau, kad dabar turime dar galvoti ir apie šio parlamento vaidmenį. Žinoma, tai būtų pirmasis Lisabono sutarties pakeitimas nu, po jos įsigaliojimo, todėl precedento nėra, nėra jokios analogijos, kurią būtų galima pasiremti. Turint galvoje parlamento, kalbant apie parlamento galės tokią situaciją, parlamentas yra nepriklausomas, jo gale padidėjo įsigaliojus Lisabonos sutarčiai, todėl aš manau, kad turėtume, turėtume dalyvauti ir sutarties keitimo procedūroje. Ir manau, kad netrukus e, pamatysime, kokie yra siūlomi pakeitimai. Manau, kad jie turėtų apsiriboti labai specifiniais dalykais. Tačiau parlamentas turėtų pilnai dalyvauti tame procese, nes turėtume būti vieni iš pakeitimų protagonistų. Daugiau niekas nenori kalbėti ir aš matau, kad sunku būtų baigti šią diskusiją. Tai būtų pradinis bandymas apsvarstyti rimtus klausimus, kurių negalima išspręsti per pusantros valandos diskusiją. Nežinau, kada ir kaip, bet Manau, kad gruodžio mėnesį vyks e, kitas tarybos posėdis, kuriame dalyvaus pirmininkas Buzekas. Todėl galbūt reikėtų mums paprašyti bent jau koordinatoriams e, prieš gruodžio mėnesį sustikti su pirmininku Buzeku, kad galėtume išdėstyti savo konkrečius klausimus ir pasiūlymus, kurie buvo čia iškelti šiandien. Manau, kad tai būtų praktiškiausias kelias. Atsiprašau, kad ši diskusija galbūt nebuvo tinkamai paruošta, tačiau manau, kad reikėjo patenkinti pono Dufo prašymą įtraukti šį klausimą į darbo atvarkę. Taigi, posėdis šiandien baigiamas. Pradžioje pamiršau priminti, tačiau galbūt geriau vėliau negu niekad. kaip sako sekretoriatas, pas mus yra naujas darbuotojas, kurio pavardė yra ponas Nemecas. E, taigi komitetas sveikina jūs pradėjus pas mus dirbti. Man atrodo, kad mes jau esame su jumis susitikę anksčiau. Linkiu jums ko geriausios sėkmės dirbant e, mums visiems kartu. Ačiū.